Chers collègues, nous ouvrons la séance. Euh, je vous présente tout d'abord les excuses du président. Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Visų pirma, noriu atsiprašyti už pirmininką Albertinį, kuris negali šiandien dalyvauti posėdėje. Ir iš karto m, mm, siūlau uh, išsakyti pastabas dėl darbotvarkės projekto. Jei pastabų neturite, tai tada iš karto perėsime prie antro darbotvarkės punkto. Uh, trečio darbos varkės punkto, tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Islandijos. Apie 20 pakeitimų turime pateiktų kolegų dėl šio pranešimo, kurį parengė Kristijan Prėda. Ponas Prėda, štai jisai. Taigi jums iš karto žodis. Uh, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu rumuniškai. Prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport pe 10 februarie, există două. Komitete vyko diskusijos dėl šio pranešimo vasario 10 dieną. Yra du svarbus pasikeitimai nuo to laiko. Visų pirma, Islandijos sprendimas SEF e, sutarimą pateikti referendumui, kuris bus surengtas balandžio 9 dieną. Atsižvelgiant į šią situaciją pateikiu žodinį pakeitimą teksto dešimtam punktui ir perskaitysiu dabar šį pakeitimą. Islandijos parlamentas 2011 e, e, rugsėjo mėnesį priėmė sprendimą dėl pažeidimo procedūros, kuri buvo pradėta 2010 gegužė 26 dieną dėl EFTAS priežiūros agentūros dėl Islandijos. Aš manau, kad labai svarbu yra pridurti, jog visuomenės apklausos rodo teigiamą požiūrį e, daugumos Islandijos gyventojų į šį um, susitarimą. Taigi, manoma, jog balandžio 9 dieną dauguma balsos už referendume. Toliau antras dalykas yra dėrybose dėl ES, Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų. Mm, nepavyko susitarti dėl uh, bendrų paprastų savo ryžių išteklių valdymo. Kalbant apie bendrą paprastų saurydžių išteklių valdymą, reikia toliau išlaikyti pažangą siekiant susitarimo, ypač tam, kad būtų susitarta dėl ilgalaikio tvaraus plano, kaip pasidalyti kvotomis. Tai tokia būtų Toks būtų žodinio pakeitimo tekstas. Kalbant apie kolegų pateiktus pakeitimus, aš noriu pasakyti, kad daugumą jų remiu. Nes manau, kad jie naudingai papildo mūsų tekstą. Tačiau su kai kuriais pakeitimais negalėčiau sutikti. Visų pirma, pirmas pakeitimas. Tai yra mm, pana Tarant ir ponios Argentinį pateiktas pakeitimas dėl žiniasklaidos, dėl informacijos. Manau, kad tai nėra visiškai susijęs su, tiesiogiai susijęs su stojimo dėrybomis ir toliau antras pakeitimas. Aš irgi nemanau, kad tai yra svarbu. Dėl Islandijos antras pakeitimas, kurį pateikė ponas Dėva. Man atrodo, kad neturėtumėm baimintis, jog dėl ISF Islandija pernelyg skubotai atliko tyrimą. Man atrodo, kad tikrai Islandija skiria pakankamai laiko, kad mm, specialioji tarnyba atliktų visą tyrimą, tyrimos komisija, kad galėtų atlikti tyrimą iki galo, išanalizuojant visą bankų sistemos žlugimo procesą. 2008 metais. Turiu pasakyti, kad dabar um, tyrimas dėl buvusio ministro pirmininko darbo vyksta normaliai dėl dešimto pakeitimo. Čia eina kalba apie Europos žuvininkystės fondą. Man atrodo, pernelik anksti dar būtų šiuo metu kalbėti apie šį pakeitimą, šį klausimą, kadangi dėrybų skyrius dėl žuvininkystės dar net netidarytas. Mes nenorėtumėm dabar paremti tokią mintį, kad Islandijos reikėtų, Islandijos reikėtų neįtraukti į bendrijos teisyną. Kol kas per anksti kalbėti šis apie šį klausimą. Dar vienas dalykas noriu atmesti kai kurios pakeitimus, kuriais prašoma iš dalies arba visiškai mm, išbraukti tos nuostas, kuriuose kalbama apie Islandijos ir ES visuomenės nuomonę dėl Islandijos stojimo. Aš negaliu sutikti su tokiais pakeitimais, nes manau, kad visi punktai, kuriuose kalbama apie visuomenės nuomonę, yra labai svarbus. Manau, neklysiu sakydamas, kad visuomenės nuomonė yra labai svarbus politinis aspektas, kai eina kalba apie Islandijos stojimą į Europos Sąjungą. Kaip Europos parlamento nariai mes negalime iš savęs atimti teisę išdėsti aiškę poziciją šiuo klausimu, ypač dėl to, kad paskutinėme Eurobarometrė yra pasakyta, kad 57 procentai Islandijos gyventojų pasitikė Europos parlamentu ir tik tai 28 procentai pasitikė Islandijos parlamentu sakyčiau, kad mūsų situacija yra puikiai. Ačiū. Monsieur Watson. Ponas Watsonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą ir mums pristačius pranešėjas yra iš šalies, kuri nutolusi nuo Islandijos toli, kiek tik galima nutolti nuo Islandijos Europos Sąjungoje, tačiau atrodo, jis supranta visus iššūkius, kurie kyla tai šaliai. Šiame pranešime nieko nėra, kam prieštarautų liberalų frakcija. Mes pateiksime keletą pakeitimų dėl e, formuluočių, bet apskritai pranešimo krypčiai pritarėme. Mums atrodo, kad čia svarbiausia yra trys fundamentalūs dalykai. Pirmiausia yra Islandijos žmonių noras e, stoti į Europos Sąjungą, o to demo, oficialaus pareiškimo mes dar laukiame. Antra, kompensacijos iš bankų. Man atrodo, kad sustarimas, e, kuris yra pasiektas, yra geras. Kai kurios vietinės valdžios institucijos kurios investavo į Islandijos bankus, bankus turėjo būti atsargesnės, investuodamos savo pinigus, e, siekdamos labai geros gražos. Ir kaviet emptor principas čia gali būti taikomas puikiausiai. Tačiau, kaip pranešėjas sakė, apie tai yra parengtas, parengta e, platė ataskaita, kurie turėtų mus patenkinti. Na ir trečias klausimas yra žuvininkystė ypač e, banginių medžioklė. Ir tuos klausimus turėsime aptarti, kai prasidės darybos. Tačiau man atrodo, kad turime jautriai elgtis, kalbėdami apie Islandijos tradicinės e, šakas šią prasme ir taip pat vykdyti savo įsipareigojimus aplinkos, saugo, aplinkos saugojimui. Norėčiau užduoti pranešėjų klausimą apie šeštąją dalį dėl politinių kriterijų. Kai kalbama apie teisingumo ministro vaidmenį paskiriant teisėjus, man atrodo, kad svarbu yra suprasti Islandijos prigimti. Tai yra labai maža šalis, kur kiekvienas pažįsta kiekvieną, tai yra šalis, kur kažkas galų gale turi prisimti politinę atsakomybę už priimtus sprendimus. Turbūt dėl tos priežasties ši sistema, kai teisingumo ministrui suteikiama tam tikra atsakomybė ir atsirado. Galbūt e, šį klausimą galima aptarti su Islandais ir galbūt jie bus pasirengę šį principą pakeisti, tačiau reikia pripažinti ir ypatingą tokios mažos šalies prigimti ir suprasti taip pat. Merci, monsieur Watson. Uh, Madame Otala. Ačiū, ponia Vatsonė, ponia Hautala. Just... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paklausti, prateš, paprašyti panešėjų ir frakcijų uh, pozityviai pažvelgti į žaliųjų pirmąjį pakeitimą. Tai yra paremti Islandijos šiolakinės žiniasklaidos iniciatyvą. Man atrodo, Islandijoje vyksta daug įdomių eksperimentų. Uh, ir taip pat ir teisinė prasme, ieškant e, pusiausvėros tarp e, autorinių teisų ir laisvos prieigos prie informacijos. Galbūt pranešėjas galėtų pagalvoti apie pakeitimą žodžių, kuris galbūt galėtų išlaikyti mūsų pakeitimo esmę galutinėme variante. Ačiū, ponia Hautala. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? ponas Fermas. E, ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Aš esu pakeitinis narys, tačiau biudžeto komitete esu plėtros pranešėjas ir mane domina šis klausimas. Man atrodo, kad jo pasiūlymai, kaip elgtis su pakeitimas, yra geri. Ypač norėčiau pabrėžti e, būtinybę atmesti 16, 17 pakeitimą apie informaciją. Man atrodo, kad informacija bus labai svarbi šio klausimo. Biudžeto komitetas siunčia delegaciją į Islandiją gegužės mėnesį. Deja, mums nepavyko koordinuoti šio klausimo su užsienio reikalų komitetu. Tačiau mes negalėsime ten vykti rudenį, kai vyks darybos dėl biudžeto. Man atrodo, kad svarbiausia pabrėžti, kad Islandija siekia rasti sprendimus svarbiausiams problemams, o kai kalbam apie finansinius klausimus, tai jie yra labai sudėtingi, dar pamatysime, kokie bus referendumo rezultatai tačiau jie nori pademonstruoti, kad jie ieško sprendimų išspręsti tuos sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, žungystė. Jie neprašo išlygų ar atskirų sprendimų, jie tiesiog stengiasi dėrėtis ir tai yra labai svarbu. Taip pat manau, kad Islandija būtų vertinga Europai. Ne tik dėl strateginės svarbos, jie yra labai pažangi visuomenė ir turi daug žinių apie įvairius svarbius klausimus, pavyzdžiui, jūros klausimus, žuvininkystę, energiją ir taip toliau. Iš to ir ten galime iš jų pasimokyti. Tačiau turime suprasti, kaip buvo minėta pono Vatsono, kad Islandija yra jau unikali. Tai yra labai šio laikinė ir pažangi visuomenė. Tačiau tai taip pat visuomenė, kuri griežtai gina savo kalbą, kultūrą, savo gyvenimo būdą. Ir turime, ko gero, tai priimti rasti lankščių sprendimų. Paminėsiu dvi sritis, kurių niekas neminėjo. Tai bus jautrios sritis, tai yra žemės ūkis ir regioninė plėtra. Yra regionų Islandijoje, kurie yra visiškai skirtingi negu kad susidurime su pažangė visuomenė Reikjavike, todėl turime būti lankstus, rasti sprendimus šiems problemams ir tam mums reikia informacijos, todėl protinga būtų atmesti 17 pakeitimą. Ačiū. Merci. Euh, si personne ne demande la parole, je. Jeigu niekas nenori daugiau kalbėti, suteiksiu žodį pranešėjai. Euh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegams. Labai trumpai mm, pakomentuočiau visų pirma dėl šešto punkto, ką ponas Vatsonas kalbėjo. Man atrodo, kad iš tikrųjų čia pozityviai vertiname islandiečių pastangas, kai na, kalba apie teisingumo nepriklausomumą ir mm, tie paskirimai, kuriuos tvirtina teisingumo ministras, komisija kelia šios klausimus, taigi negalime jų ignoruoti, todėl juos ir pažymėjome šiame punkte, akcentuodami pažangą, kurią padarė Islandijos valdžia. Uh, tuo pat metu taip pat, aišku, išlaikant ir visą tą specifiką, kad tai iš tikrųjų yra maža bendruomenė toje valstybėje, kur, kaip jūs ir sakėte, specifika yra tokia. Toliau dėl ponios Hautalos um, komentaro dėl pirmo pakeitimo. Kaip aš savo pirmame pasisakymą jau sakiau, aš manau, kad dėl Islandijos šiolaikinės žiniasklaidos iniciatyvos, tai nebūtinai klausimas sėtinas su e, stojimo dėrybomis. Tačiau, kai nekalba apie šio pakeitimo paskutinę dalį, aš e, kalbu apie Taranders Argentinį pateiktą pakeitimą, būtent kalbama apie teisijos, e, teisino keitimą. Ir Galbūt tą reikėtų kažkaip tai kitaip suformuluoti ir tada būtų galima gal palaikyti tą mintį. Taip pat ir ponui Farm noriu padėkoti už jo išsakytas pastabas ir kalbant apie 17 pakeitimą, kas yra mano pranešime pasakyta, nėra priimtina. Taip, atitinkamai apibriežti tuos dalykus, kaip, kaip yra išdėsta 17 pakeitime, aš, aš negaliu palaikyti šio pakeitimo. Man atrodo, pranešime tekstas visas, visiškai aiškus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Noriu pasakyti, kad balsuosime šiandien po piet, po keitimosi nuomonėmis su ponė Ashton. Kitas darbo tvarkės punktas. Tai pirmasis savos iniciatyvos pranešimo svarstymas, tai yra ponios Nunys parengtas pranešimas dėl to, kaip ES galėtų veikti pasauliniu mastu koks turėtų būti jos vaidmo daugia šalėse organizacijose po Lisabono sutarties. Ir čia būtent kalbame apie ES, ES darbą daugia šalėse institucijose organizacijose mm, yra rekomenduota komiteto atlikti išorės tyrimą. Turime ponios Munis pranešimą ir aš noriu pasveikinti du ekspertus, kurie atliko tą tyrimą. Jūs turite rezultatus, jie išplatinti. Tai panas Manuel Dilaroka ir Palacijo. Tai yra Ispanijos alternatyvaus fondo atstovai ir aš iš karto jų paprašysiu pasidalyti išvadomis apie jų atliktą tyrimą. Thank you, Mr. President. And... Ačiū, panė pirmininkė. Europos parlamento užsienio reikalų komitetui už tai, kad pakvietėte <clears throat> mus pristatyti šį pranešimą ES pasaulinio masto veikėjo, jos vaidmo daugiašalės organizacijose. Mes e, mėginome šiame pranaš, pranešime įvardinti tam tikras problemas, jų sprendimo būdus, veiksmus, kurių reikia imtis, pranešimas dar nėra baigtas. Ir mes e, atviri klausimams, pasiūlymams, Norėtume išgirsti jūsų komentarus. Pagrindinis šio pranešimo tikslas buvo išsiaiškinti, kokiais būdais po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ES galėtų sustiprinti savo kaip pasaulio masto veikėjos vaidmenį. Mes susitelkime pirmiausia prie teisinio pagrindo, <clears throat> bandydami E, išstudijuoti naujus įgaliojimo lygmenis, kurie atsiveria. Taip pat e, bandėme užfiksuoti <clears throat> ES besikeičiantį vaidmenį pasauliniu mastu, e, jos dinami, dinamiškumą. Taigi mes savo tyrimę susitelkime prie daugiašalių organizacijų, E, saugumą daugia šalių organizacijų, pavyzdžiui, ESBO, NATO ir nesiekiame apriepti visų daugia šalių organizacijų, kurių iš viso yra 25. Taip pat e, siekiame e, susijęti tarpusavėje esamas galimybės ir tam tikrus trūkumus, kurie atsiveria saugumo išorės politikoje. Daugia šalis bendradarbiavimas pasaulyje nevyksta pakankamai gerai, ES nepasinaudoja visų savo turimų potencialų. Turime suvokti šį procesą kaip tarpusavio sąveiką tarp ES kaip institucijos viena vertus ir kita vertus vidaus veiksmų koordinavimą pasitelkus uh, sustiprinto koordinavimo mechanizmą. Mes manome, kad reikia imtis veiksmų abiejose srityse. Kalbant apie Lisabono sutarties nuostatas dėl ES atstovavimo į išorę, mes e, susidūrėme su paradoksale padėtimi, kad po Lisabono sutarties įsigaliojimo ES e, matomumas sumažėjo, o ne padidėjo. <clears throat> kadangi ES atstovybės pakeitė kai kurių valstybių narių atstovybės kai kuriuose šalise, dėl to susidarė tam tikras diplomatinis vakumus. ES turėtų atnaujinti savo dabartinį statusą <clears throat> tarptautinėse organizacijose, tapti pilna teisė nare, aukščiausių lygmenių. Taip pat manome, kad vyriausia įgaliotinė galėtų e, labiau pasinaudoti savo kaip komisijos pirmininko pavaduotojas įgaliojimais ir užtikrinti išorės veiksmų e, ir politikos nuseklumą, pavyzdžiui, e, humanitarnės pagalbos teikimo, prekybos srityje ir e, daugiau bendradarbiauti su komisija ir parlamentu. Taip pat manome, kad iš šios veiksmų tarnybos personalą atveju turėtų būti daugiau dėmesio skiriama ne kokybės, o kiekybės aspektams, nes Tokiu būdu būtų galima siekti geresnės pažangos tiek e, atstovybių veikloje, tiek ES atstovaujant tam tikrose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse finansų organizacijose. Esame parengę kelis pasiūlymus Europos parlamentui, pavyzdžiui, dėl e, susitarimų sudarimo mechanizmo veiksmų protokolo, dabartinė Libijos krizė yra geras to pavyzdys. Taip pat manome, kad Europos Sąjunga galėtų e, vyriausiai įgaliotiniai teikti daugiau paramos. Kalbant apie ekonomikos sektorių, didžiausia, didžiausias prioritetas yra visos sistemos reforma, siekiant e, gauti atitinkamas statusą Europos Sąjungai tarptautinėse finansų organizacijose. Ir jungtinių tautų kontekste taip pat reikėtų peržiūrėti ES vaidmenį dėl narystės jungtinių tautų saugumo taryboje. Mes e, siūlome pakeisti veto teisę ir svarbiausias klausimus priimti e, didelės kvalifikuotos daugumos balsais, tokiu būdu būtų galima sustiprinti pasaulio saugumo struktūrą. Ačiū. O pirmininkė, pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir šiam komitetui už tai, kad pakvietėte mus pristatyti savo idėjas dėl ES kaip pasaulinės veikėjos vaidmens. Taigi, jeigu leisite trumpai, norėčiau pristatyti mūsų svarbiausias rekomendacijas e, ekonomikos sektorėje, bendrabiaujant su G20, Tarptautinio valiutos fondų, pasaulio bankų, e, kalbant apie ES bendrabiavimą su Tarptautiniu valiutos fondu. Uh, uh, Jis yra labai svarbus visame bendradarbiavimo su tarptautinėms organizacijomis kontekste, kadangi taip pat kaip ir. And yet, the EU has no formal representation at the IMF. Tačiau ES nėra oficialiai atstovaujama TVF, netgi kaip stebėtoja. Tai Centrinis bankas formuoja e, finansinę politiką eurozonoje, tačiau ne, nesėdi nei valdyboje, nei e, priežios taryboje. Taigi, e, nei Europos komisija, nei bankas neturi galimybių dalyvauti ir gauti informaciją iš TVF. TVF valdyba yra paremta narystė iš valstybių, kur um, akcininkė, valstybės akcininkės turi po vietą, išskyrus Junktinė karalystė ir Vokietija, visos kitos valstybės priklauso um, tokioms valstybių grupėms kuriuose ir ES, ir ne ES valstybės narės. Taigi tai yra pasenusi sistema. Todėl mes galvame, kad ši sistema riboja ES galimybės koordinuoti savo sprendimus ir veikti vieningai. Mes galvojame, kad reikia pakeisti šios valdybos struktūrą, kad būtų galima geriau atspindėti dabartinę ES poziciją ir statusą. Šią linkmę mes norėtumėm pasiūlyti, kad ES turėtų siekti tapti nuolatinę stebėtoją TVF valdyboje. Ir čia arba Europos centrinis bankas, arba Europos komisija sėdėtų posėdžiuose priklausomai nuo svarstamo klausimo. Reikia apjungti viso ES valstybių atstovavimą. Viena vieta turėtų būti skirta eurozonos valstybėms ir viena vieta ne eurozonos valstybėms. Europos komisija jau 90 2008 ir 2006 metais pateikė atitinkamus pasiūlymus ir taryba taip pat buvo pritarusi tam 2006 metais dėl vienos bendros vietos. Įdomu pastebėti, kad tuo atveju, jeigu būtų vienos ar dviejų vietų atstovavimas nuo ES tai neįtakotų um, bendrą struktūrą, kaip kvotos yra paskirstytos TVF atsižvelgus iki 2010 metų e, susitarimus e, tarp didžio 20 valstybių, būtų labai svarbu užsitikrinti tokį atstovavimą, atsižvelgiant į e, stiprienčio ekonomikos valstybių įtaką svarbu, kad būtų galima um, panaikinti JAF veto teisę, sustiprinti ES um, galę tą prasme. Taip pat reikia riboti kvotas ir reikia pasirūpinti, kad 2012 metais jau turėtumėm galimybę turėti tokias vietas valdyboje ir po to, kad būtų galimybė peržiūrėti situaciją. Mes galvojame, kad 2012 metai turėtų būti tinkama data, kad uh, ES galėtų pateikti savo pasiūlymą pasiūlymą dėl Euro, e, Europos Sąjungos atstovavimo. 2020 metai jau galėtų būti tokia data, kuomet ES galėtų turėti vieną bendrą vietą, vieną bendrą atstovavimą TVF valdyboje. Tai tikrai pagerintų <clears throat> situaciją. Pasaulio banko struktūra yra panaši į TVF, kadangi vėlgi tai yra paremta panašia sistema, kuomet valstybės yra grupuojamos e, ir po to tos gru, tos grupė, toms grupėms yra atstovaujama, tai yra pasenusi sistema. Čia vėlgi siūlytumėm e, pakeisti situaciją, nes dabar ES valstybės narės turi dirbti vienoje grupėje su ne es valstybėmis ir todėl labai jų įtaka sumažėja. Kol kas nėra visiškai aišku, kaip būtų galima pakeisti tą sistemą, kadangi Mm, šioje srityje ES kompetencijos nėra išskirtinės, yra pasidalytos su valstybėmis narėmis. Centrinis bankas neturi išskirtinės galios formuoti monetarinę politiką. Todėl mes siūlytumėm kad ES apjungtų savo atstovavimą, kad ES būtų atstovaujama vieno generalinio direktoriaus e, pasaulio banko valdyboje. Uh, atitinkamai pakeičiant e, grup, valstybių, kuriuoms yra atstovaujama pasaulio banko valdyboje grupavimą. Panašiai būtų galima reformuoti ir e, daugia šalius e, vystimosi bankus, Afrikos, Amerikų plėtros bankus, jų struktūras. Dabar dėl didžio dvidešimtuko Yra keturios es valstybės narės, Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Italija, kurios yra nuolatinės didžiojo dvidešimtuko valstybės. Ir Ispanija yra kviečiama stebėtojų teisėmis dalyvauti. Yra, yra jau precedentų, kuomet ES dalyvavo bendrai kaip vienetas e, didžiojo dvidešimtuko vadovų sutikimuose ir mes galvojame, kad jau mūsų atstovavimą būtų galima patobulinti visų pirma, supaprastinant um, mūsų dalyvavimą nuo dviejų iki vieno, kad būtų galima apsispręsti, e, ar tai būtų tarybos ar komisijos vadovas, kuris dalyvautų e, posėdžiuose. Uh, ir kad būtų vienas bendras es atstovas prie dėrybų stalo. Mes galvojame, kad ES taip pat turėtų siekti, jog didžiojo dvidešimtuko ir jungtinių tautų e, darbas būtų geriau derinamas, kad e, realiai mes suprantame, kad tik jungtinės tautos turi e, tikrą legitimumą, taigi mes ir norėtume atitinkamai pateikti pasiūlymus. Mes galvojame, kad reikia aukšto lygio struktūros, pavyzdžiui, ECOSOC, tarkim, pavyzdžių panašiai kaip, tarkim, yra Junktinių tautų saugumo, saugumo taryba ar pir, pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. Na ir dar vienas variantas, gal netokių plačių žmonių, bet trumpesniam laikotarpiu, trumpesnis ateities laikotarpiu būtų dėl 20 jungtinių tautų dirbti kartu ne visiškai perdodant jungtinių tautų legitimumą didžiam dvidešimtukui, bet bent jau derinant e, sprendimų prieimimą taip pat ir su ECOSOC, kad e, realiai tai taptų patariamuoju organu ateityje. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Ačiū dabar žodis pranešėjai, poniai Mūnos. Labai ačiū, pirmininkė. Niekas turbūt nepamiršta fakto šiame komitete, kad pasaulinio valdymo problemos iškyla labai svarbių metų ir tai, kad tarptautinės organizacijos ir institucijos e, jau egzistuoja nuo antrojo pasaulinio karo, tačiau pasaulinė darbo atvarkė yra daug, daugiau reikalų ir problemų, kurių daug, didėja labai didelių tempų. Su jomis turi susidoroti institucijos, organizacijos ir prisijungusios valstybės narės. Yra daugybė koalicijų, alijansų, neformalių grupių, kurios sprendžia konkrečias problemas ir kai kuriais atvejais E, tai kelia klausimų dėl tarptautinių organizacijų legitimumo ir jų e, vaidmens. Daugiapolarinis pasaulis daugia šalį valdymą daro labai sudėtingų ir tam reikia tam tikros strateginio plano. Pasaulinės valstybės veikėjos turi problemų ir dėl savo vidaus struktūros, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Taigi yra problemų su globalizacija ir jos valdymu. Lisabono sutartis siekia padaryti ES veiksmingą pasaulinę veikėją, o nauja institucinė struktūra ES skirta išorės aspektams yra labai svarbi. Todėl Europos parlamentas turi galvoti, kaip ES galėtų geriau svaidinti savo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Manau, kad e, šis momentas yra tinkamas apie tai galvoti. ES turi suvaidinti svarbų vaidmenį ir tai daro, kai kalbama apie prekybą, karinės pajėgas, e, pagalbą. E, ji prisideda prie, smarkiai prie jungtinių tautų biudžeto ir misijų. Taigi ES išėras ryšių aspektas turi naujų dimensijų. Tačiau Lisabonos sutartis neaiškiai pasisako kai kuriais aspektais. Čia turiu, turiu galvoje bendros pasidalytos kompetencijos klausimais ir išorės atstovavimo klausimais. Tuo pat metu mes gyvename tarptautinėje visuomenėje, kuri vis dar pagrįsta valstybėmis, o ES nėra nacionalinė valstybė. Daugia šališkumas yra sudėtingas dalykas, tačiau turime apsispręsti, kaip mums reikėtų keisti tarptautinę struktūrą ir kaip ten darėtų ES. Yra įvairių elementų, e, kurie reiškia, kad šis pranešimas negali būti linijinis, nes e, jis turi aptarti įvairias daugiašalės organizacijas įvairiais būdais. Projekte aš išanalizavau iš anksnės sąlygas, kurias reikia vykdyti, kad ES galėtų būti pasaulinė veikėja laikotarpiu po Lisabono starties įsigaliojimą. Galvojau apie ES vaidmenį daugišalėse organizacijose ir e, svaršiau šešias tarptautinės organizacijas, kuriuose galėtų ES vaidinti vaidmenį. Mes pateikėme konkrečias rekomendacijas, aiškindami, kaip veiksmingas išorės atstovavimas e, būtų, būtų koordinuojamas tarptautinių vaidmenių. Pirmiausia, reikėtų sustiprinti ES vaidmenį daugia šalėje sistemoje. Konkrečiau, Kalbama apie ES galimybės ir pajėgumą stiprinti daugia šalį bendradarbiavimą ir vaidinti svarbiausią vadovaujantį vaidmenį, kai kalbama apie globalinį valdymą ir sprendžiant problemas. Mes manome, kad ES indėlis į šių organizacijų reformų procesus yra svarbus. Turime įvertinti, kaip ES taip pat galėtų pasinaudoti tokiamis reformomis, kad galėtų sustiprinti tų organizacijų vaidmenį. Mes raginame ES parengti strategiją išorės santykių srityje ir mes manome, kad reikėtų peržiūrėti dabartinę ES atstovavimo sąrangą. Jeigu norime sustiprinti ES atstovavimą įvairiose organizacijose, tai turime padaryti ir turime racionalizuoti diplomatinius santykius. Kai kalbame apie ES išimtinių kompetencijų, ir kaip sakė anksčiau kalbėjo nariai ES turės savauti kaip visuma, kaip yra PPO ir pasaulio maisto organizacijoje. Priešingas pavyzdys yra ES padėtis klimato kaitos konferencijoje, kur yra išimtinė ar pasidaryta kompetencija ir dažnai įvairūs balsai kalba skirtingai, nuomonės išsiskiria, na, o kai kalbame apie pasidarytas kompetencijas tai aš manau, kad Europos narystė turi atitiktų ES e, valstybių narių sudėti. Toliau ES vaidmuo jungtinių tautų sistemoje. Tai yra kitas skyrius. Mes norime stiprinti tarp institucinį balansą tarp G20 e, ir jungtinių tautų ir užtikrinti tinkamą atstovavimą generalinėje asamblėje. Manau, kad vienas iš kolegų kalbės apie tai. Mums reikia veiksmingo ES bendradarbiavimo generalinėje asamblėje jungtinėse tautose. Gali būti rengiama rezoliucija, užtikrinant, kad mes kitai būtume atstovaujami generalinėje asamblėje. Kai dėl saugumo tarybos, tai reikia jos darbą peržiūrėti ir atrodo, kad per pastarosius metus vykę pokyčiai rodo, kad, kad saugumo taryba neatspindi dabartinių poreikių. Norime, aišku, kad Junktinės e, e, Europos Sąjunga būtų saugumo tarybos e, narė, bet tai yra ilgalaikis tikslas, o tuo tarpu turėtų būti siekiama daugiau koordinavimo ir konsultacijų tarp nuolatinių narių ir kitų ES valstybių narių. Kitame skyriuje kalbama apie tarptautinės visuomeninės finansinės institucijas, pavyzdžiui, TVF. Tenai ES atstovavimas yra neveiksmingas ir tai riboja mūsų galimybės daryti poveikį situacijai. Nors ES turi išimtinių kompetencijų pinigų politikos srityje. Taigi mes siūlome siekti vietos valdyboje, TVF valdyboje. Kai dėl pasaulio banko mūsų stebėtojo statusas valdyboje būtų labai svarbus, kad būtų galima sujungti visas valstybės narės į vieną atstovavimo grupę. Trečiajame skyriuje kalbama apie daugia šalės saugumo organizacijas, tai yra NATO ir SBO. Mes už tai, kad ES būtų suteiktas stebėtojo statusas NATO ir SBO, kad būtų galima atspindėti Lisabonos sutarties dvasę bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje ir reikės siekti naujos strateginės partnerystės tarp ES ir NATO. Dėl SBO e, vyriausiai galiotinė turėtų būti ten e, stebėtoja ir stavauti ES. Taip pat yra kitų daugiašalių organizacijų, pavyzdžiui, Europos taryba. Kaip žinote, šiuo metu Europos parlamentas e, daro teisinius pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad ES taptų e, tikrąją Europos tarybos narę ir kad būtų ratifikuota žmogaus teisų konvencija ir kad būtume atstovaujami Europos taryboje. tai yra ypač svarbu ir tai yra įrašyta sutartyje. Kita daugia šalia organizacija, kuri yra svarbi, tai yra EBPO. Ir čia ES turėtų perėti nuo stebėtojos prie pilnos narės statuso. Čia, šioje srityje ES turi išimtinės ir pasidalytas kompetencijas. Šeštas skyrius kalba apie kitus sudėtingus klausimus, kintančius klausimus, tai yra vadovų susitikimų diplomatija, tai yra G8 ir G20. Be jokios abejonės ES turi dalyvauti abiejose šiuose formuose ir turi būti atstovaujama, kai kalbama apie finansų ir ekonomikos ministrų susitikimą G7 korėmuose. G20 pamažu daro vis daugiau įtakos, todėl mes norime rasti būdą, kaip ES galėtų dalyvauti ministrų konferencijose susijusiose su G20. -tuku. Tai yra tie šeši skyriai, šešios sritis, kuriam skiriau daugiausia dėmesio. Ir būtent taip yra struktūruotas mano pranešimas. Žinoma, aš lauksiu jūsų pakeitimų. Neturėjau labai daug laiko rengdama pranešimą ir yra, aišku, daug galimybių jį patobulinti. Todėl aš mielai traukčiau naujas idėjas. Į šį pranešimą noriu patikoti Ispanijos fundacijo alternatyvą už jų atliktą darbą. Man atrodo, jų darbas yra puikus, jų studija yra labai rimta, ten yra daug naujų idėjų, kurias galima būtų panaudoti ir e, parlamente nustatyti poziciją. Pirmą kartą kalbame šią temą ir tai yra labai svarbu. Noriu padėkoti Piteriu iš užsienio reikalų komiteto sekretoriato už jo pagalbą dirbant šį darbą. Taip pat noriu padėkoti jam ir už jo indėlį į pranešimą. Toliau dėl Europos parlamento rekomendacijų, dėl Europos tai yra Junktinių tautų saugumo tarybos rekomendacijų. Reikia pagalvoti apie koordinacijos trūkumą tarp mūsų ir kitų institucijų. Ir į tai reikia žvelgti iš įvairių požiūrio taškų. Taip pat turime Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri atsakinga už daugia šališkumą, taip pat Europos komisija. Sustikau su šių institucijų atstovais. Tie sustikimai buvo labai naudingi. Aš sužinojau labai daug e, informacijos apie tai, kaip ES vaidina savo vaidmenį tose organizacijoje. Taigi dėkoju visiems ir savo padėjėjams, kurie dirbo labai daug per šį trumpą laiko e, padėdami man parengti pranešimą, kuris gavosi trumpesnis negu buvo planuota nes, kaip žinote, pranešimų apimčiai yra tam, taikomi tam tikrai apribojimai dėl vertimo ir kitų priežasčių. Taigi, dėja, nepavyko įtraukti tiek daug, kiek norėjau į šį pranešimą, tačiau tikiuosi, kad bus galima bei, šio beituo jį papildyti pakeitimais. Ir vėliau aš tikės, tikiuosi parengti kompromisinius pakeitimus kartu su šešėliniais pranešėjais, tikiuosi, kad pranešimas uh, atspindės bendrą požiūrį, nes mums reikia pateikti bendrą institucijos poziciją. Kaip sakiau iš pradžių, manau, kad pranešimo turinys yra labai svarbus. Ir tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje jį aptarsime dalyvaujant poniai Ashton ir jis bus vertinamas platesnėme ES dalyvavimo tarptautinėje arenoje kontekste. Na ir aišku, tai yra susiję ir su daugiašalėmis organizacijomis. Tikiuosi, kad tai mums pavyks padaryti ir mes padarysime indėlį į platesnę diskusiją išorės santykių srityje ir apie tai, kiek ES yra svarbu dalyvauti tose institucijose, kurie gali padaryti įtaką tarptautiniai struktūrai. Ačiū. Merci, Ačiū, ponė Mūnės. Dabar steiksiu žodį užsiregistravusiems kalbėtojams pagal jų užsiregistravimo tvarką. Leisiu kalbėti ne ilgiau nei po dvi minutės. Pone Hautalai suteikiu žodį žmogaus teisų pakomitečių vardu. Ačiū labai. Pasistengsiu nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Ačiū, ponė Munis. Jūs parengėte puikų pranešimą projektą su pasiūlymai, kad vyriausiai galiotinė pristatytų Baltąją knygą dėl ES veiksmų, e, bendradarbiaujant su daugia šalimis organizacijomis, yra labai savalaikiai E, nes svarbu, kad išės veiksmų tarnyba dabar yra nustačiusi ES e, išės politikos prioritetus ir vienas iš jų yra e, bendradarbiavimo daugiašalių organizacijų kontekste stiprinimas. Taip pat turime spręsti legitimumo klausimą ir pasaulinės valdysenos demokratizavimo klausimą bei kelti savo bei savęs klausti, kaip ES galėtų prie to prisidėti. Manau, kad šie klausimai taip pat susiję su pono Lamsdorfo pranešimu dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos kolegija Lochbiller. E, tai pakomentuos vėliau. Manau, kad taip pat turėtume siekti e, didesnio parlamento dalyvavimo ir parlamentinės priežiūros, turint omenyje Europos e, jungtinių tautų generalinės asamblėjos veiklą, kalbant apie daugia šalių sprendimų priimamų legitimumą. Mes e, išgirdome puikių pasiūlymų, kaip ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, galėtų tapti tarpinę grandimi tarp G20 ir kitų daugia šalių organizacijų ir jungtinių tautų. Kila klausimas, ar uh, kilančios ekonomikos šalis e, turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį daugia šaliuose organizacijose, norime nustatyti tam tikras sąlygas, ar mes galime jas nustatyti, ar turime pakankamai galių, jeigu to pageidaujame, tokie klausimai kyla. Taip pat noriu paminėti, kad pusiausvėros užtikrinimo tarp skirtingų interesų klausimas labai svarbus. ES svarbu užtikrinti tarpusio pusiausvėrą tarp priekybos klausimų aplinkosaugos, žmogaus teisų, Europos parlamentas šioje srityje neseniai parengė puikų pranešimą, reikia į jį atsižvelgti, taip pat turėtume pasinaudoti naujų prekybos mechanizmų, kuris atsiranda, reikia paminėti, kad Google buvo susisiekęs su e, Europos parlamentu dėl e, to, kad galbūt taikomos cenzūros priemonės Kinijoje Google atžvilgių netitinka PPO taisyklių, taip pat bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ES privalo būti, tapti atviresnė, labiau vertinti ESBO, e Europos tarybos veiklą, ypač dabar, kuomet ES ketina prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Daugiau būtų galima pasakyti, tačiau manau, kad jau baigėsi man skirtas dvi minutės. Ačiū, ponė Hautalai. Ponai Lamsdorfui. ES rinktinių tautų bendradarbiavimo darbo grupės pirmininkas. Ačiū. Aš dabar norėčiau pasisakyti kaip šešėlis pranešėjas. Dabar svarstama pranešimo, kurį vertinu palankiai. Jis paremtas minėta studija mokslinė, su kuria susipažinau ne visiškai išsamei, tačiau man susidaro labai teigiamas įspūdis, nes problemos yra pristatomos ir plėtojamos taip, kaip jos e, vyksta iš tikrųjų. Tačiau e, manau, kad reikia pasirinkti skirtingą požiūrį, skirtingas organizacijas, bendro recepto nėra ir e, tai juntama skaitant pranešimą. Pavėluota ES e, reakcija ir veiksmai daugia šalis organizacijose yra labai rimta problema. E, yra toks sakinys e, pasakytas nekarta, kad mes esame labai gausiai atstovaujami, tačiau labai mažai pasiekėme, taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmų koordinavimui. Pageidaučiau dviejų, trijų dalykų, kuriuos e, trumpai pristatysiu pasirinktą kryptį pranešime, vertinu teigiamai jai pritariu, galėtume e, šį pranešimą paversti dar labiau politiniu, steigti daugiau politinio atspalvio, nes e, tam jau pribrenda laikas, Lisabono sutartis įsigaliojo. <clears throat> Taigi turime nusiųsti aišku politinį signalą, kad reikia mm, žengti į priekį, reikia siekti pažangos ir e, e, Europos išės veiksmų tarnyba turėtų uh, daugiau dėmesio skirti tam tikrų rekomendacijų rengimui ir konkrečių žingsnių nustatymui siūlyčiau e, išbraukti A konstatuojamąją dalį, nes man labai patinka B konstatuojamoji dalis, A konstatuojamoje dalyje daugiau akademinio pobūdžio samprotavimai pateikiami apie globalizaciją ir su jais susijusius procesus, tai yra labiau akademinė diskusija, o B konstatuojamoji dalis galėtų būti puikiai įžanga, kalbant apie H konstatuojamąją dalį, man susidaro klausimas, iškyla, ar Pasaulio bankas jau yra atlikęs tą reformą, apie kurią kalbama TVF, jau tą reformą įvykdė, o dėl Pasaulio banko, kaip minėjau, nesu tikras, taigi galbūt galėtume kreipti dėmesį į svarbų E, aspektą, tai yra Atalanta operacija, kur ES kartu su Afrikos Sąjunga ir NATO e, puikiai bendradarbiauja. Tokios būtų mano pirmosios pastabos, atitinkamas pataisas mes pateiksime, tačiau mūsų frakcija be jokių išlygų pritarė šiam pranešimui. Ačiū. Merci, monsieur Ramzov, monsieur Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Uh, briefly, I think this... Ačiū, panas Kukan. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad šios nuomonės um, klausimų čia prieštaringų mm, elementų nėra daug. Mes visi norime, kad ES vaidmuo tarptautinėje arenoje sustiprėtų, atsižvelgiant, aišku, į tarptautinės situacijos dramatinius pasikeitimus, ypač ką mes stebime pastaruoju laikotarpiu. Yra visiškai logiška, kad ES nori uh, būti lygi partnerė palyginti su kitomis šalimis, pažiūrėjau, Indija, Brazilija, Kinija. Uh, tarptautinėje arenoje. Taigi mums reikia veikti geriau, efektyviau, reikia sustiprinti save iš vidaus, taip pat ir mūsų vaidmenį tarptautinėse organizacijose sustiprinti. Manau, kad e, ponios Mūnės parengta nuomonė yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijams. Taip pat labai vertinu mūsų dviejų svečių iš Ispanijos pagalbą, ypač vertinu e, jų požiūrį, kuris nėra kažkoks tai akademinis ar teorinis, o būtent e, pažiūrėta į tai, kokius pasiūlymus reikėtų pateikti. Aš manau, kad e, mūsų pranešime yra daug gerų minčių, bet galbūt šiek tiek per daug. Aš pasisakyčiau ne už dokumento plėtimą, aš pasisakyčiau už tai, kad dokumentai taptų uh, labai pragmatiškomis priemonėmis, kurios leistų parengti labai konkrečių pasiūlymų strategiją. Tai yra konkrečių dalykų, kurie leistų ES pasiekti šio tikslo. Nes manau, kad tokios rezoliucijos gal pernelyg plačiai viską apriepia, ir, o mums reikėtų labiau orientuotis į konkrečius rezultatus. Aš siūlyčiau todėl tą kryptimį patobulinti nuomonę. Ačiū. <coughs> Merci, monsieur Kukan. Monsieur Prodi. Ačiū, panas Prodi. Grazie, prezidente. Eh, grazie alla signora. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą ir norėčiau išsakyti bendro pobūdžio pastabų. Manau, kad Lisabonos sutartis šiek tiek nukenčia, nes yra pernelyg daug um, krypstama tarp vyriausybinių sprendimų linkme. Um, gal pernelyg viskas vertinama kaip suverenumo praradimas. Ir vienintelis dalykas, kaip valstybės narės atrodytų, galėtų susigražinti uh, tą suverenumą, um, būtų per pasidalytą suverenumą Europos Sąjungoje. Tad aš manyčiau, kad tikrai jau pribrendo laikas tą padaryti. Tai nereiškia, kad mes turime atiduoti suverenumą jungtinėms valstijams. Ne, jungtinė jungtinėms tautoms tai vienintelis gali, dalykas, kaip mes galime pra, atstatyti tą suverenumą, kurio dalį praradome per globalizacijos procesus, būtų būtent per mūsų suverenumo apjungimą Europos Sąjungoje globalizacija yra labai sudėtingi procesai. Ir mums reikalingos geresnės priemonės veikti šiame kontekste vieningai. Mums reikalingos tvirtos priemonės, jei norime veikti taip pat efektyviai kaip ir um, kitos uh, valstybės, kurios yra labai svarbios tarptautinėje arenoje tą turime turėti omenyje. Ir dar vienas dalykas dėl tarptautinių organizacijų demokratizacijos. Mes turime to siekti visomis išgalėmis. Aš kalbu ne šiaip apie tarptautinių forumų e, demokratizavimą, aš kalbu apie jų racionalizavimą. Tai reiškia, kad e, tokios institucijos kaip, tarkim, Bretton Woods e, pagrindų veikiančios organizacijos kaip Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutų fondas, manau, kad juos taip pat reikėtų perkelti į tokią sistemą, kurioje veikia jungtinės tautos. Pasaulio priekybos organizacija taip pat turėtų panašią struktūrą, sandarą kaip jungtinės tautos. Mes turime uh, numatyti paskatas tiem, kas veikia gerai, uh, sankcijas tiem, kas elgesi netinkamai, tačiau visa tai turi būti bendroje tarp, uh, daugia šalių tarptautinių santykių kontekste sudėliota tokia kryptimi turėtų judėti Europos Sąjunga. Europos Sąjunga turi turėti tvirtas priemonės parengtas visų ES valstybių e, narių iš vien, kad ES galėtų būti e, tvirta, veikti tvirtai e, tarptautinėje arenoje ir skatinti tarptautinių organizacijų racionalizavimo procesus. Like to... Pone Gomes, noriu padėkoti Marijai Munis už puikų pranešimą. Ji išdėsto daug problemų ir patikė sprendimų. Manau, kad Marija iš tiesų stengiasi įesti to tarpinio kelio, ieškiant bendro sutarimo. Nepaisant to, norėčiau pasakyti, kad parlamento vaidmuo tai yra niekas, e, kaip parlamentas neturėtų būti toks e, drasus, keliant problemas ir siūlant sprendimus. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad e, saugumo tarybos reformos klausimas yra labai svarbus ir esminis. Dabar ES turi galimybę, turėdama Lisabono sutartį, ir juos, šios kylančius įpareigojimus ir tikslus siekti tam tikro rezultato. Jeigu būsime drąsesni ir sieksime saugumo tarybos reformų, mes to pasieksime, jeigu sutarsime tarpusavyje, kaip siekti mūsų atstovavimo saugumo taryboje. Tai yra susiję ne tik su kartojimo, kad reikia turėti ES vietą saugumo taryboje, kaip sakė Marija, tai yra labai svarbu, bet tai yra tiesiog minimalus vardiklis, turime siekti daugiau. Jeigu mes neteiksime tokios vizijos, mūsų vyriausybės jos tikrai neiškels. Taigi tai iš tikrųjų parlamentui galimybė kalbėti drąsiau apie plėtrą ir tinkamą atstovavimą tiek atsakomybės prasme. Ar, juk, ar neįdomu, ar nekelia nerimo tai, kad trys šalis - Vokietija, Brazilija ir Indija - susilaikė e, balsuojant dėl rezoliucijos dėl būtinybės ginti civilius žmonės Libijoje. Juk labai svarbu dalyvauti saugumo taryboje, o tokių svarbių klausimų jos susilaikė. Taigi reikia turėti e, labiau lemiantį vaidmenį, ne tik susilaikyti tokius klausimus sprendžiame. Kitas dalykas - veto klausimas. Negali būti kalbos apie reformą be veto galių peržiūrėjimo, nes dažnai tai kiša pagalius į ratus saugumo tarybai. Nekalbėsiu apie viską, kas yra čia gerai išdėstyti. Aš norėčiau, kad parlamentas būtų drąsesnis, e, teikdamas savo pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, ponas Galeris. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Munis už pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į dvi prašymų dalis, 11 ir 12, pritariu 11 punkto formuluotėms. Tikiuosi, kad sprendimus priimantis asmenys vietose sugebės geriau susitarti tarpusavyje ir ES tautų generalinė asamblėje galės kalbėti Vienu balsu tikiuosi, kad pasimokėme iš savo klaidų, kuomet gruodžio mėnesį per AKR generalinę asamblėją <clears throat> vyko dalykai tikrai neįtikėtini. ES atstovas likus dienai iki balsavimo e, atvyko į Gvajaną ir liepė balsuoti už pateiktą pasiūlymą likus dienai iki balsavimo. Mes tuo tarpu teigiame, kad praktikuojama kitus darbo metodus ir todėl tas balsavimas nepavyko taip, kaip buvo pagėdauta, taigi tikiuosi, kad ateitie galėsime geriau bendradarbiavimą savo organizuoti. Dėl 12 punkto manau, kad mums reiktų platesnių užmojų, turime ne tik raginti ES valstybės narės saugumo taryboje pranešti, keistis informaciją apie įvykius ir apie savo planuojamus veiksmus, tačiau e, reikia turėti omenyje, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai užsienio saugumo politikos srityje mes siekiame bendrų veiksmų, todėl turime susitarti dėl tokio požiūrio, kurį pasitelkus e, saugumo taryboje esančios valstybės narės atstovautų bendrai ES poziciją ir užsienio reikalų ministrai turėtų dėl tos pozicijos susitarti kitose institucijose ir e, jeigu atitinkami sustarimai yra pasiekiami, jie turi būti demonstruojami ir jungtinių tautų